Hello. Welcome everybody. We are going. Labadiena, kolegos. Pradėsime posėdį. Būsiu šiandien pirmininku. Ir ypač norėčiau pasveikinti mūsų delegaciją iš Afganistano parlamento, kuri mūsų aplankė. Jie nutarė pasidalinti savo pastabomis. Labai džiugu, kad atvykote į mūsų komitetą, į FEM komitetą. Labai ačiū, kad atvykote. Prašau. Mūsų svečiai iš Afganistano. Be abejo, šaliai reikia mūsų paramos. Mes esame įsipareigoję dirbti demokratijos plėtrą šioje šalyje ir taip pat moterų padėčiai gerinti. Labai ačiū, kad atvykote. Taip, pirmas klausimas yra labai svarbus. Jau esame jį svarstę šiame komitete. Tai yra moterų lytinio organų žalojimas. Ir išgirsime pranešimą apie tai. Pranešimą parengė Lyčių lygybės institutas. Ten bus įdomių duomenų Tos duomenys buvo gana sunku surinkti, bet jau jie yra surinkti ir galite pranešimą pasiimti, jis yra platinamas posėdžių salėje. Ir norėčiau pasakyti, kad šiandieną dirbsime kitokiu metodu, bus mūsų posėdis atviresnis ir suteiks žodį ir komisijos nariams, taip pat ir mūsų svečiams. Ir taip pat suteiks žodį visiems dalyvaujantis posėdį, ne tik parlamento nariams, visiems, kad tik norės užduoti klausimų ar pasisakyti, bus galimybė pasisakyti visiems. Klausimai tikrai labai svarbus, tad labai svarbu taip atvirai pakalbėti šią temą. Taip. Pirmieji mūsų svečiai yra iš ES iš Kinės karalystės. Na, na, o tu, o ir tai. Ar gerai ištarė pavardę? Taip. Mūsų viešinė gerai išmano šį klausimą. Ir šiuo metu ji yra Forward organizacijos vykdančioji direktorė Ir ši organizacija kaip tik ir kovoja su šio reiškiniu Jungtinėje karalystėje. Taip pat mūsų viešinė tiesiogiai dirbo ir su aukomis, tačiau atliko ir tyrimus. Todėl ir pakvietėme būtent šią viešinę, nes manome, kad tikrai sindėlis bus naudingas komitetui. Labai džiugu, kad atvykote. Ir iš karto suteiksiu jums žodį. pamatysime pristatymą, bus video įrašas, kuris parodys, koks yra šis problemos mastas. Prašau, ponė Lana. Labai ačiū. Labai džiaugiuosi, kad mane pakvietėte. Kad sutikite progą pasilinti informaciją, kaip e, kovojame su matolytinių organų E, žalojimu. Ir norėčiau pasakyti, trumpai pristatyti mūsų apdovanojimus ir mūsų darbą šią srityje. Tad prašau kelių minučių pristatymas.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 we can end FGM. Tai patirtis labai traumuojanti, tačiau kartu galime tai įveikti. Atskirai pavieniui to nesudarosime, tačiau dirbdami kartu galime tai veikti. Šiandieną atstovauju čia Forward fondą. Tai yra Afrikos moterų padėties tyrimo ir tai padės parasyti tyrimo fondas. Mes įsistigime 85 metais, darbame daugiausiai tikrai ir Europoje bei keturiose Afrikos valstybėse daugiausiai dirbame būtent su moterų lytinio organų žalojimo klausimu, taip pat ir vaikų santokomis. Su to dirbame ir Europoje, ir taip pat Afrikoje. Tačiau Afrikoje matome, kad visi šie klausimai labai sieja. Tad e, siekime užtikrinti, kad moteris ir mergaitės Afrikoje auktų oriomis sąlygomis, kad nebūtų žalojamos. Kokiegi mums svarbiai klausimai? Na, šios problemos yra pasaulinės. Suprantame, kad žalojimas vyksta ne tik Afrikoje. Tai taip padaroma ir kitose pasaulio šalise. Daugiau nei 200 milijonų moteris pasaulyje nuo to nukentėjo, nuo vienokios ir kitokios žalojimo formos. Ir UNICEF duomenys rodo, kad šiais metais būtent tiek buvo nukentėjusių asmenų. Taip pat dėl vaikų santokų, tai matome, kad viena iš šešių mergaičių apie 18 metų jau yra, jau yra ištekinta. Taip pat kovojame ir su kita problema pat ir kovojame su fistule. Dirbame su Afrikos diasporos motorizacijomis. Reikia apie tai kalbėti, nes ši problema paveikia labai daug moterų. Ir dirbame su įvairiais tinklais, dirbame strateginiu lygiu. Junktinėje karalystėje yra labai plati diasporos bendruomenė. Labai daug žmonių atvyko į Junktinę karalystę. Tačiau taip pat dirbame ir su Afrikos šalimis. Ten problemos yra gilesnės, plačiau paplitusios. Tačiau taip pat dirbame ir su partneriais Europoje. Tad reikia visus, visus skirtingus lygmenis integruoti Ir taip pat reikia įstraukti ir teisėkūrą, ne tik neklystėje, bet ir Afrikoje bei Europoje, Europos lygių. Kaip mes dirbame jungtinėje kalystėje? Iš esmės dirbame keturiose srityse. Pirmiausia, kalbame apie jaunimo problemas, jaunimo įtraukimą. Norime apsaugoti jaunimą, kad jaunimas galėtų nešti pokyčių dirbame, tarp, padedame jaunimui dirbti su bendramžiais ir taip pat plėtome vairias paslaugas. Šešis metus, šešis metus e, vykdėme programą, kad jaunimas galėtų pasakyti savo problemas, kad būtų išgirstas. Toliau. Taip pat mokome specialistus, rengiame specialius mokymus, kad specialistai tikrai galėtų tinkamai reaguoti, kai sudarės tu su moterimis ir merginomis, kurios nukentėjo nuo žalojimo. Kita mūsų programa tai yra bendruomenės lyderystės plėtojimas. Čia siekime įtraukti vyrus ir moteris, kurie prisidėtų prie tvarių pokyčių kūrimo. Bristolėje turime pagrindinį projektą. Ten plėtojame bendruomenės paslaugas ir dirbam su bendruomenė kartu su teisėkuros stovais ir siekime vietos lygių atnešti pokyčius. Ir siekiame ir Europoje, tačiau ir nekristį konkrečiai atnešti pokyčius. Darbe remiamės tyrimais, norėčiau atkreipdėmėsi keletą tyrimų, kurie buvo atlikti Londone. Buvo bendruomės atlikti tyrimai. Siekime atsižvelgti būtent į moterų išsakomas problemas. Pirmas atvejis moteris iš Kurdistano. Ir jis sako, kad apie šią problemą moterų lytinio organų žalojimą niekas nekalba, nes jinai buvo pradėta apie tai kalbėti, o iki tol niekas apie tai nekalbėjo. Toliau moteris iš Gambijos sakė, kad na, nuomonės skiriasi šio, šio, šio klausimu, kai kurie žmonės mano, kad tai reikia turi tęstis, kai kurie ne. Čia ne religijos klausimas, o kultūros klausimas. Toliau, moteris iš Sierra Leonės, tai jauna moteris, kalbėjo, kad Bondo bendruomenėje, tam, kad į bendruomenę įsitrauktumėt, reikia to, to apipjaustimo ir tik taip galima stradauti pagarbą toje bendruomenėje, tad žmonės sutinka su tuo Toliau kita moteris iš Gambijos pasako, kaip grįžo į Gambiją, sutiko savo šeimą ir tuomet močiutė norėjo atlikti šią žalom procedūras e, vaikams, o aš pasakiau, kad mane tuomet tik kaltė suimtų, tuomet buvo mums pasakyta iškeliauti. Taigi mes tai bandėme įtraukti bendruomenės balsą, e, kad, kad įstatymų kuriejai išgirstų teisė labai svarbus dalykas yra. Galės, kad teisė ne, neveikia, tačiau vis tiek teisė yra apsauginis veiksnys. Ir nemažai moterų vis tiek pasinaudoja įstatymo apsaugą. Tad tai gali padėti taip pat ir bendruomenės darbą paveikti, pakreipti tam tikrą linkmę. Pavyzdžiui, Bristolyje visų pirma atlikome plačius tyrimus metuoje bendruomenėje ir na, tuomet pamatėme problemos mastą. Tai dabar yra daug atlikta tyrimų Bristolėje, daug duomenų ir galima tai duomenis, duomenimis rengtis toliau tenkinant darbą. Forum organizacija dirba su jaunimu ir mes dirbame taip pat ir mokyklose. Tam mes turime modelį, kurį vadiname auksinio trikampio modeliu. Dirbame mokyklose, tai reiškia, kad bendravome su mokyklų darbuotojais, su mokiniais ir su mokinių tėvais. tai yra geresnis būdas užtikrinti prevenciją ir apsaugą. Darbas mokyklose turi, turi kaip tik tuo remtis, kad būtų pasidalinta žiniomis, kad mokykla taptų saugia atvirti, e, erdve ir reikia užtikrinti, kad visa mokykla būtų saugi aplinka ir taip pat užtikrinti, kad mokykla būtų kalbama apie šią problemą. Ypač e, žmogaus teisų ir pilietiškumo ugdymo pamokose būtų kalbama apie šį, šią problemą iš praktinės pusės. Ir taip pat mes siekiame dirbdami mokyklose įtraukti ir įgalinti jaunimą. Mes pradėjome savo programą vykti tik gavę iš Jungtinės karalystės vyriausybės programą, e, programą ir finansavimą ir taip pat ištikrinti mūsų darbą mokyklose. Toliau. Svarbu yra kurti tiltus tarp valstybių. Moterų lytinio organų žalojimas yra pasaulinė problema, dėl to reikia tarptautinių pasaulinių sprendimų. Būtent todėl reikia tiesti tiltus su kilmės šalimis ir taip tik tais galima pasiekti pokyčių. Neužtenka dirbti vien tik Europoje, nedirbant su kitomis šalimis. Ypač reikia kalbėti apie Afriką, Aziją ir e, artimus rytus. Reikia remti vietinės pilietinės organizacijas ir užtikrinti, kad jos galėtų tikrai padaryti pokyčių. Teikti reikia organizacinės paramos, finansavimo, kad toks organizacijos galėtų plėtotis. Taip pat reikia kalbėti apie mergačių teises, apie vaikų santokas. Tai geriausias būdas užtikrinti geresnę padėtį moteris ir mergaitėms visame pasaulyje, užtikrinti geresnę lyčių lygybę. Mes turime partnerių visame pasaulyje ir būtent su partneriais plėtojame Europoje, kuriame naujus tiltus. Forward organizacija yra NFGM Europos tinklo dalis. Ir e, mes siekime plėtoti tinklus ir tiltus kitomis šalimis. 11 yra narių Europoje. Tai organizacijos, kurios kovoja Europoje su žalojimu. Kita mėnesį išplatinsime savo ataskaitą, kur kalbame apie prieglopščio prašymą ir žalojimo problemą. Ir ten teiksime gairias prieinti visoms organizacijoms. Mes šiuo metu pirmininkaujame šiam tinklui, padedam tinklui plėtotis ir esame labai dėkingi, kad Europos komisija padėjo tinklui susiburti, pateikusi finansavimą ir kitą paramą. Forward taip pat, taip pat plėtoja partnerystę ir su Afrikos šalimis. Ir Forward priklauso tinklui The Girl Generation. Tai yra konsorciumas, kurį sudaro kelios organizacijos Equality Now, Forward, Options. Ir tai yra platesnės DFID programos dalis. Darbas buvo pradėtas 14 metų sausį Iš pradžių darbui pirmininkavo FUE Dorkeno. Buvo siekiama imtis veiksmų visame pasaulyje. Ir Girl Generation dirba greta su DFID programa bei UNICEF ir UNEFPA bendra programa kovoti su, su moterų lytiniu organų šalojimu. Tai The Girl Generation yra naujas judėjimas, kuriuo siekiama padėti organizacijoms dirbti kartu ir kovoti su žalojimu. Tai yra labai svarbu, nes daugumoje tų valstybių Afrikoje, kur tai svarbu, yra organizacijos dirba pavieniui ir darbas nekoordinuojamas. Tad kila klausimas, kaip viską koordinuoti, kaip suvienyti pastangas. Taip pat siejame susijęti šis klausimus kitais klausimais. Ir čia taip pat reikia labai daug dirbti su vyrais, vyrų klausimais. Mes turime programą Men Speak Out, vyrai kalba. Čia dirbama taip pat su partneriais iš Belgijos ir Olandijos. Ir siekime, kad vyrai taip pat vaidintų svarbu vaidmenį kovojant su žalojimu, kad ir vyrų balsas būtų išgirstas. Taip pat ir užsimami mokymais, bendravime su European Knowledge Platform kur siekime užtikrinti įvairiems specialistams mokymus, standartizuotą informaciją platinti, kad ta informacija galėtų būti panaudojama įvairiose valstybėse narėse, ypač tose šalise, kurios tik pradeda darbą šią srityje. Taip pat reikia susijęti žalojimą su kitais klausimais. Žalojimas taip pat yra labai svarbus klausimas, kuris siejasi su, su vaikų santokomis. Kai kuriuose šalyse tai taip pat sies ir su priverstinėmis santokomis. Reikia su, taip pat sieti ir su fistulos atvejai su klausimu ir tai taip pat visada yra susiję. Toliau. Norint įveikti šalojimą, reikia atsiliepti keletą svarbiausių iššūkių. Pavyzdžiui, trūksta strateginių žinių, kaip veiktis toliau, trūksta informacijos, Taip pat svarbu turėti galvoje, kad e, žalojimas ne tik Afrikos problema, tai taip pat vyksta ir Azijoje, ir atimuosius rytuose. Tad reikia apvienyti šios regionus, dirbti visose juose. Taip pat problema yra tai, kad trūksta mokymų, trūksta standartų mokymui ir trūksta specialistų rengimo bei galimybių padėti. Ir taip pat trūksta intervencijų bendruomenės lygyje. Visų šių iššūkių neišsprendę negalėsim padėti pirmin. Todėl norėčiau pasakyti, kad tam, kad galėtume tikrai padėti pirmin, Turime dirbti kartu, nes dirbdami atskirai nieko nepasieksime. Ir baigdama norėčiau pasakyti, kad, na, baigdama norėčiau parodyti e, kiek pozityvesnį vaizdo įrašą apie tai, kaip galima pokyčius atnešti.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 Thank you very much. It's been a pleasure. Dėkuoju, buvo tikrai labai malonu Jums papasakoti apie mūsų darbą ir tikiuosi, kad galėsime dirbti kartu. Thank you very much, Ms. Nana, especially for the... Ačiū labai, ačiū ypač už tokią laimingą pabaigą. Tai rodo, kad visada yra galimybė kažką pakeisti. Dabar e, steiksiu žodį komisijos atstovams. Prašom. Dėkuoju. Ačiū labai ir e, jums, ponė, už labai įdomų pristatymą. Europos komisija imasi veiksmų dėl šio žmogaus teisų pažeidimo, vaikų teisų pažeidimo. Uh, 2013 e, metais buvo priimtas komunikatas e, skirtas e, moterų lyties organų žalojimo išnaikinimui ir tai yra vienas iš svarbiausių veiksmų siekiant kovoti su lyčių neligybė. Yra penkios prioritetinės rytis, labai trumpai jas išvardysiu. Pirmiausia, siekiama plėsti žinias, rinkti tokių duomenų, toliau prevencija, apsauga, persekiojimas ir šio reiškinio išnaikinimas visame pasaulyje galiausiai. Dabar skirsiu ypatingą dėmesį duomenų rinkimui, e, žinių, žinių rinkimui, nes mums atrodo, kad tai yra labai svarbu. Įvertinta, kad maždaug 200 milijonų moterų ir mergaičių yra e, tokio žalojimo aukos ir pusė milijono jų yra Europos Sąjungoje, bet žinoma nėra oficialių duomenų, kad galima būtų pamatuoti šio reiškinio mastus gana sunku įvertinti e, mergaičių, kuriams kyla tokia rizika skaičių. Neturime ir patikimos informacijos apie tai, e, kas, kada ir kur atlieka tokias operacijas ir e, todėl komisijai prioritetinė veikla rinkti šiuos duomenis. Uh, Europos komisija yra parengusi tam tikrą metodiką, kad būtų nustatytas mergaičių, kuriuoms kyla tokia rizika skaičius ir artimiausių metų e, analizė bus atlikta e, dar penkiose valstybėse narėse, taip pat e, paplitimo studija buvo atlikta Gento universitete. E, tam, kad būtų nustatyta bendroji e, paplitimo e, metodika, kurią galima būtų pritaikyti visose ES valstybėse narėse. Komunikate taip pat daug dėmesio skiriama prevencijai. Manome, kad labai svarbu um, užtikrinti tvarų socialinį poslinkį, pokytį, finansuojame nacionalinės kampanijas, NVO, tarptautinius projektus, kurie yra įgyvendinami vietose ir iš tikrųjų gali padėti kažką pakeisti. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į Europos parlamento bandomąjį projektą. Tai bus interneto priemonė, kurią galės naudotis specialistai dirbantis su mergaitėmis, kurioms kyla apjaustimo rizika. E, ta priemonė skirta įvairiems specialistams, teisininkams, medicinos priešų specialistams. Ir e, dabar vykdomas šis Europos parlamento bandomasis projektas, labai esame juo patenkinti. Dėl persekiojimo norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į analizę, kuri buvo paskelbta šių metų pradžioje. E, ten yra pateikta e, Europos e, teismo bylų apžvalga. Šioje srityje kai kurios valstybės narės sugeba persekioti už tokias operacijas, kai kur kitur kol kas to neįmanoma buvo padaryti, taigi galima vieniems iš kitų pasimokyti. Dėl apsaugos klausimo norėčiau priminti, kad yra aktualių prieglopščio ir e, prieimimo e, teisės aktų nuostatos e, susijusios su moteriams, kuriams kyla rizika, yra tam tikrai būtiniausi standartai nustatyti, taip pat yra išorės veiksmų kuriuos ES vykdo savo santykiuose su, trečiosios, su trečiosiomis šalimis, kai vyksta politinis dialogas, kai vyksta įvairūs mokymai, išorės veiksmų tarnybos pareigūnai um, dalyvauja aktyviai tokioje veikloje. Manau, kad tai svarbu čia paminėti. Ačiū. Dėkuoju. Dabar suteiksiu žodį visiems, kas uh, nori pasisakyti, kaip sakiau, mm, ši diskusija atvira. Galite kalbėti, galite teikti savo pasiūlymus, klausimus. Pone Mūdė, prašom. Dėkuoju. Džiaugiuosi, kad minėjote ir Bristolį, nes čia yra dvi Bristolio atstovės netgi. Žinau, apie tai, e, kad ten vykdomas šis geras darbas. Noriu pateikti kelis klausimus. Bristolyje kalbėjusi su moterimis, kurios e, dirba šioje srityje ir jos minėjo kelis aspektus, ties kuriais reikėtų dirbti. Vienas e, iš jų yra kelionių maršrutai Galbūt tą galima būtų panalizuoti prevencijos tikslais. Nežinau, noriu paklausti, ar jūs atkreipėt į tai dėmesį. Ar yra kokiu nors kitų intervencijos sričių, kuriuose galėtume imtis veiksmų? Taip pat e, mane labai sudomino e, tai, e, ką sakėt dėl persekiojimo, dėl teisės aktų taikymo galbūt netobulai teisė dar taikoma šioje srityje, bet gera žinoti, kad moteris jau pačios gali pasinaudoti teisinėmis priemonėmis. Žinoma, yra daug klausimų dėl to ir komisija ką tik sakė kažką apie tai, kaip persekiojimas turėtų būti gyvendinamas ir kaip jis iš tikrųjų gyvendinamas, ką turėtume persekioti už tokius veiksmus. Mhm Žinoma, dar vienas aktuolus klausimas, ar galime padaryti daugiau nei darome, ar yra dar ko nors, ką jūsų nuomonė mes galėtume padaryti. Ačiū, galbūt e, norėtumėte atsakyti. Ačiū labai dėl kelionių. Manau, kad e, tikrai labai svarbu, ypač vasarą vis daugiau kalbėti apie šį reiškinį. Um, kai buvau Bristolėje, kaip tik prasidėjo vasaros kampanija, um, be to reikia būtinai kalbėtis uh, su medicinos darbuotojais, gydytojais, uh, tose vietose, kur keliauja šios uh, moteris ir um, dėja turime pripažinti, kad duomenų ir žinių dar trūksta, vyksta mokymai, bet vis dėlto to nepakanka ir daug kas netgi nenori veltis į pokalbius apie moters lyties organų žalojimą. Kalbant apie kelionių e, klausimą, na, bendruomenės iš tiesų turėtų e, aktyviau dirbti šioje srityje. Tikrai nėra labai daug bendruomenės pagrindų rengiamų kampanijų apie e, moters lyties organų žalojimą, ypač vasarą tai nėra paplitusi priemonė, reikia daugiau apie tai kalbėtis, svarbu, kad bendruomenės vis didesnis suvokimas būtų apie tai. Taip, daug bendruomenių mums mm, mm, mm, sako, ypač tos, kurios supranta, kokie yra įstatymai ir juos taiko. Jos sako, kad taip, mes suprantame, kokie yra įstatymai, mes jų laikomės, Taigi svarbu užtikrinti, kad bendruomenės žinotų, kokie yra įstatymai, kokiu gali būti pasiekmių. E, pavyzdžiui, netgi Bristolėje buvo pranešta apie vieną atvejį e, ir e, moteris tiesiog negalėjo išvykti su vaikais, taigi labai svarbus, kad būtų supratimas apie tai, kaip gali būti taikomi teisės aktai. Jungtinėje karalystėje taip nepavyko sėkmingai persekioti pažeidėjus, bet bet kuriuo atveju labai svarbu viską, visus informuoti, mm, informuoti bendruomenės. Mm, Prancūzijoje buvo atveju, kai pavyko sėkmingai persikioti pažeidėjus, bet tai nereiškia, kad mergaitėms nekyla uh, žalojimų e, riziką. Ir tas informavimas e, turi būti vykdomas e, kartu su kitomis prevencijos priemonėmis mokyklose, bendruomenėse ir reikia taip pat įtraukti kilmės bendruomenės. Nes labai dažnai matome, kad finansavimas, kuris yra skiriamas, skirtas visų pirma darbui Europoje, o ne Afrikoje, bet reikia vienodai remti ir bendruomenės kilmės valstybėse. E, jeigu kas nors e, išvyksta namo e, į savo kilmės valstybę, labai sunku ten imtis kažkokių veiksmų, kažkaip padėti. Ir tas darbas, kurį atliekame tik mes Europoje, neduos daug rezultatų. Reikia dirbti kartu su Afrikos valstybėmis, turi vykti politinis dialogas, reikia užtikrinti, kad kuo nuodugniau būtų kalbama apie šiuos klausimus. Ačiū. Pone Girling taip pat paprašė žodžio, prašom. Dėkuoju, ačiū labai, ačiū, kad atvykote pas mus. Buvo tikrai labai įdomu išklausyti jūsų prezentacijos, pažvelgti jūsų um, uh, grafikus ir vaizdinę medžiagą. Manau, kad iš tiesų visi turėtų tai pamatyti mokyklose ir kitur. Ta informacija turi būti skleidžiama. Aš taip pat labai džiaugiuosi, kad kalbėjote apie mm, darbą Bristolėje. E, grįždama prie kitų klausimų, taip pat norėčiau grįžti prie persekiojimo e, problemų. E, žinome, kad kai kuriuose valstybėse narėse neblogai sekasi persekioti tokius atvejus. Prancūzija yra vienas iš geriausių pavyzdžių. Ir skaičiai iš tiesų įspūdingi. Manau, kad jau nuveikta nemažai ir norėčiau padėkoti Jums už Jūsų darbą. 15 valstybių narių jau yra parengusios e, kovos e, su šiuo reiškiniu e, planą, bet to prieglopščio prašymų tenkinimas kai kuriuose valstybėse narėse priklauso nuo to, ar E, yra įmamasi e, žalojimo priemonių ar ne. Taip pat e, labai remiu jūsų nuomonę dėl to, kad reikia bendrauti su kilmės bendruomenėmis, valstybėmis. Norėčiau paklausti vėlgi dėl persekiojimo problemų. Atrodo, kad e, neteisinga persekioti tėvus, nors suprantu norą tai daryti. Ir e, jūsų pasiūlymai dėl na, tokio labiau į kultūrą orientuoto požiūrio, man atrodo, tinkamesni. Kaip Jums atrodo, ar galima galbūt būtų mm, parengti tokį įstatymą, kad mm, jis veiktų ir pagal jį nereikėtų nieko persekioti tikrai e, noriu užtikrinti, kad nebebūtų tokių kultūrinių nesusipratimų, kad e, būtų kuo mažiau poreikio persekioti. Taip, manau, kad dar išklausykime klausimų ir po to galėsite tai visus iš eilės atsakyti, kad e, ponia Saborska. diena, ačiū, kad pristatėte šią temą. Ďakujem veľmi pekne za uvedenie témy. Som v Európe. Iš naujo pradėsiu. Labai ačiū, kad pristatėte tokią temą kaip moterų lytinių organų žalojimas. Parlamente jau dirbu antrą kadenciją. Pirmą kartą diskutavome 2006 metais šiuo klausimu, taigi parlamente šį klausimą keliam jau dešimt metų. Mes kalbame apie kylančius pavojus, kalbame apie tai, kad e, pažeidžiamas žmogaus orumas, diskriminuojamos moterys. O aš norėčiau užduoti Jums tokį klausimą. Kiek laiko jau kovojate su moterų lytinių organų žalojimu? Taip pat norėčiau paklausti, ar matote kokiu nors pasikeitimu nuo to laiko, kai pradėjote dirbti, nes kalbėjote apie 200 milijonų moterų, taigi neaišku, kiek moterų per metus nuo to nukenčia. Galbūt galėtumėte daugiau pakalbėti apie tas tendencijas, kurias stebite nuo savo darbo pradžios, Ar manote, kad ES kažkaip prisideda Afrikoje, Azijoje savo veikla e, šią, šiai praktikai užkertant kelią? Atvirai pasakysiu, aš manau, kad šioje srityje labai aktyvios yra nevyriausybinės organizacijos. Tačiau visų pirma, politikai, vyrai ir moterys turėtų e, rūpintis, kad e, būtų išleisti atitinkami teisės aktai draudžiantis moteriškų lytinių organų žalojimą. Aš esu įsitikinusi, kad e, teisės aktai, prevencija e, ar e, stebėsena turėtų būti atliekama tikrai, kai tik tai susiturėme su tokiu reiškiniu, su juo reikia kovoti. Aš žaviuosi jūsų veikla, būtų gerai, jeigu dar daugiau žmonių į ją įsitrauktų. Aš manau, kad tokiu būdu žengtume tikrai didžiulį žingsnį į priekį. Aš manau, kad vyrai ir moterys, politikai turi daugiau e, kalbėti, kad jų balsas būtų išgirstas. Tiene el micrófono. Labai ačiū. Čia yra aštuntas numeris. Taip. Aštuntas numeris yra ispanų kanalas, taip? O, atsiprašau. Kalbėsiu ispaniškai. Pirmiausia, norėčiau labai padėkoti už tai, kad dalyvaujate šiame posėdėje. Atsiprašau, kad atvykau pavėlavusi. Aš taip pat jau esu e, šiame parlamente antrą kadenciją, kaip ir kolegė Ana Sabrovska, tačiau nuo pat pirmųjų dienų čia jau kovojau su šiais reikiniais, reiškiniais, apskritai su aukomis Mm, apskritai kovojau prie to, prieš tai, kad būtų žmonės verčiami aukomis ir e, prieš moterų lytinių organų žalojimą, prieš priverstinę santoką. Mums buvo be galo įdomu klausytis. E, Europoje jau daug yra padaryta e, ir koordinuojama, ir bendradarbiaujama, ir su tomis šalimis, kur vyksta šie reiškiniai ir e, tie rezultatai gana matomi bei apčiuopiami. Aš taip pat dirbu vystimo ir bendradarbiavimo e, deve komitete. Ir tokioje delegacijoje, kuri vadinasi ACP, Afrikos ir Karibų jūros, AKR, Afrikos ir Karibų jūros šalių delegacija. Pavyzdžiui, kitą savaitę vykstame į Namibiją. Taigi, šiuose visuose formuose e, vyksta įvairūs pokalbiai, tokia parlamentinė diplomatija yra vystoma. E, susitinkame su atitinkamų šalių atstovais e, ir turėčiau pripažinti, kad e, ne visada vyrai, moterys kai kurios irgi, bet ne visada ypatingai vyrai e, supranta tas problemas. Ir jie gana santūriai jie žiūri. Taigi mes turėtumėm turėti atitinkamus instrumentus, turėtumėm išleisti atitinkamą pranešimą. Visuose savo pranešimuose apie E, apie e, žiaurumą ar diskriminaciją ar panašiai, rašome apie moterų lytinių organų žalojimą, tačiau problema yra vis tik tais didžiulė. Ir tą problemą reikia spręsti vietoje. Kaip Jūs manote, kokios nu, priemonės yra geros? gal susitikti su tai žmonėmis, kai važiuojame kažkur tai su nevyriausybinėmis organizacijomis. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, ir toj pat pabaigsiu, ar turite kokią statistiką, kokios nors šalies galbūt, ir kaip jau klausė Ana, ką reikia daryti, kad pasikeistų ta kultūra nes kultūrą ko gero pakeisti yra sunkiausia. Nes tai yra tikrai e, didžiulė, didžiulė baisybė, kaip galbūt vyrams įrodyti, kad tos moteris, kurios yra apipjaustytos, yra mažiau patrauklios ir nežinau, kaip kovoti su ta, su ta barbariška apraiška. Iš tiesų labai sunku. Miss Nana, I... Dėkoju, suprantu, kad yra labai daug klausimų, jie visi labai įdomus. Ir tikiuosi, kad galėsite viską atsakyti, mums bus labai įdomu išgirsti. Pirmas klausimas dėl persekiojimo ar persekioti tėvus. Afrikoje Yra atvejų, kai persekiojami tėvai ir kai kalbame su bendruomenėmis, e, jos mums e, pasakoja, kad tas persekiojimas yra įmanomas tik tuo atveju, kai vyksta tinkamas informavimo darbas su bendruomenė. Deja, to bendravimo, to informavimo vis dar trūksta, taigi e, reikia vis dėlto į tai atsižvelgti ir daugelis bendruomenių pripažįsta, kad persekiojimas yra labai svarbus. E, Junktinėje karalystėje e, visada sunku rasti įrodymų, kur tai buvo padaryta, bet kai įrodymų yra, e, žinoma, daugelis pilietinės visuomenės organizacijų mano, kad persekioti reikia, tai būtina. Kartu turėtume taip pat pagalvoti ir apie persekiojimo pasiekmes, ypač mergaitėms, kai joms tenka e, duoti parodymus prieš savo tėvus. Todėl turėtume pagalvoti apie tai, kaip paremti e, tas mergaitės, užtikrinti, kad šeimos neiširtų dėl to. Jau 30 metų dirbame ties šiais klausimais ir mums uh, faktiškai užtruko 30 metų, kol šie klausimai buvo, būtų įtraukti į vystimosi darbo tvarkę. Ir per pastaruosius penkerius metus matome jau daugiau strateginio pobūdžio veiksmų ir įsipareigojimų kovoti su šiuo reiškiniu, nes anksčiau daug kas tiesiog e, norėjo atsiriboti nuo šios temos, e, teigia, kad tai nėra e, smurtas, tai nėra smurto forma Mm, ir tikrai ilgai užtruko visiems suprasti ir pripažinti, kad moterų lyties organų žalojimas yra taip pat smurto forma ir su ją reikia taip pat kovoti. Ir žinoma, tai ir žiniasklaidos, ir politikos atstovų nuopelnas, nes dabar skleidžiama vis daugiau informacijos. Dabar jau matome tą naują poslinkį Matome, kad vis daugiau žmonių apie tai ima kalbėti, matome, kad vis daugiau e, jaunų žmonių yra jau aktyviai pasiruošę apie tai bendrauti, spręsti šiuos klausimus, bet to poslinkis e, matomas ir tame, kad daugiau vyrų pradeda rūpintis e, šią temą jų balsas dabar yra labiau girdimas e, yra dabar daugiau tėvų, e, kurie e, sako, kad jeigu anksčiau būtų žinoję daugiau apie tai, būtų ėmėsi aktyvesnių veiksmų. Taigi pokytį matome ir matome, kad vis daugiau žmonių ima apie tai kalbėti ir nepraleidžia progų imtis kažkokių konkrečių veiksmų ir nori kažką pakeisti. Ar yra kažkokių rezultatų? Taip, yra, tų rezultatų jau yra. Matome, kad paplitimo lygiai mažėja. UNICEF duomenys rodo, kad kai kuriuose valstybėse uh, paplitimo lygiai e, tikrai labai sumažėjo. Egiptas buvo e, šalis, kur šis reiškinys buvo labai paplitęs, e, jo lygis buvo 97, dabar jis yra nukritęs iki 21. Kenijoje, pavyzdžiui, nuo 30 iki maždaug 20 procentų yra sumažėjęs tas lygis. Uh, Taigi matome pokyčius, matome pokyčių ir tarp e, jaunų mergaičių. 15 e, e, metų amžiaus matome, kad vis daugiau mergaičių neverčiamos atlikti šios procedūros. Ir yra renkami duomenys, e, klausima tėvų, ar jie atliko savo dukroms e, tokią operaciją. Žinoma, ne visada pavyksta surinkti patikimų duomenų, bet vis dėlto duomenys yra renkami. E, be to, atlikta studija, kuri leidžia geriau įvertinti paplitimo lygį ir rizikos lygį. Dėl to, kaip užtikrinti tarptautinį bendradarbiavimą šioje srityje Labai e, džiaugiuosi girdėdama, kad e, šiais e, metais Europeid yra pateikusi pasiūlymą dėl AKR valstybių ir dėl Europos ir Afrikos valstybių bendradarbiavimo būtent moterų lyties organų žalojimo uh, kontekste Maputo protokolas yra gyventinamas ir žinoma siekime užtikrinti, kad šios priemonės būtų ir toliau naudojamos, paisant kartu ir tvaraus vystimosi tikslų. Mm, taigi, kuo daugiau reikia kalbėti apie šiuos klausimus, aktyviau įsitraukti į šią veiklą Prieš dviejus metus ministras pirmininkas buvo organizavęs aukšto lygio susitikimą dėl moterų lyties organų žalojimo ir žinoma, tokio e, lygio renginys sulaukė labai daug dėmesio ir e, iš politikos rengėjų, ir iš visuomenės. Ir po tokio aukšto lygio sustikimo ir pamatėm tą poslinkį diskusijose, veiksmuose. E, iš tiesų vis daugiau kalbama, daugiau informuojama apie e, tokį žalojimą. Jau matome apčiuopiamų rezultatų tokiuose valstybėse, e, kaip Gambija, pavyzdžiui. Labai nenorėtų anksčiau kalbėti apie moterų lyties organų žalojimą, bet dabar viskas pasikeitė, daug kas keičiasi. Uh, Nu, prieš dviejus metus lankiausi e, Gambijoje ir kažkas man pasakė, e, kad jeigu e, bus iš prezidento noras uždrausti tą reiškinį, jeigu jis apie tai paskelbs, kažkas bus. Ir dabar jau iš tiesų matome e, tą poslinkį, tradiciškai nusiteikę lyderiai taip pat prisijungia prie šio judėjimo, prie naujojo požiūrio. Ir dabar jau yra akivaizdu, kad e, judėjimas vyksta, poslinkis lėtas, bet vis dėlto e, turime ir tai įvertinti Palankiai vertinti reikia tai, kad nors lietai, bet poslinkiai ir pokyčiai vyksta, reikia nustikti optimistiškai ir kalbant apie e, šį reiškinį moterų lyties organų žalojimą, turint omenyje, kad ši praktika taikoma labai seniai, žinoma, pasipriešinimas gana natūralus, bet dabar vis daugiau balsų kalba apie tai, e, daugiau nei 30 organizacijų e, tik pas mus e, dirba šioje srityje, vis daugiau žmonių matome, kad įsitraukia, vis daugiau politikų ima įgyvendinti įvairius veiksmus, todėl manau, kad dirbame teising linkme ir kuo daugiau dirbsime, tuo daugiau suteiksime galimybių ir uh, progų e, kelti šiuos klausimus, e, kalbant apskritai apie mergaičių teisės, e, lyčių lygybę ir kitas smurto formas. Manau, kad taip galėsime užtikrinti pažangą. Ačiū labai. Thank you very much, Ms. Nana Otu Ojorte. Labai ačiū, dėkuoju poniai Nana Otu Ojorte. Labai džiugu, kad atvykote į mūsų posėdį. Tikrai Buvo labai įdomiai padiskutuota. Gavome labai daug naujos informacijos. Turbūt svarbiausias dalykas, ką jūs suteikėte, tai vilti. Reikia toliau dirbti šioje srityje. Nepamiršti visų žmonių, kurie su dirba. Nepamiršti visų moterų, Tačiau ir kitų žmonių, kurie kovos šią problemą, tiek Afrika, tiek Europoje. Tad manau, kad problemą šią išspręsime. Ačiū. Taip pat nepamirškite, kad mūsų komitetas, mūsų parlamentas visuomet jūs parems, jeigu tik jums paramos prieks. Ačiū. Labai ačiū. Okay, so we are going to continue with uh, our agenda. Taip, dirbkime toliau. Ir kitas darbo tvarkės punktas. Tai yra nuomonė, kaip bendroja žemės ūkio politika gali pagerinti darbo vietų kūrimą kaimo vietovėse. Mūsų pranešėja posėdė dalyvauja, ponė Elizabet Kostingė. Prašau, žodis jums. Vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender, ich darf mich mit. Labai ačiū, pirmininkė. Nuomonėje aš nagrinėsiu šią temą, kaip nagrinėti BŽP politiką, kad galėtumėm kaimo zonose sukurti darbo vietų. Aš labiau panagrinėsiu ir moterų klausimą, būtent moterų dirbančių žemės ūkėje ir e, esančių ūkininkų žmonomis situacija. Tai yra labai svarbu. Svarbu tiek kaimui, tiek kaimo vystimui, kaimo zonose Europoje. Maždaug 28 8 procentams ūkių vadovauja moteris, kai kuriuose valstybėse netgi 30 procentų. Paprastai tai yra nedideli ir vidutiniai ūkiai, maž, e, šeimininiai, maždaug 5,8 hektarų dydžio. Toks vidurkis. Kitose srityse moterų procentas yra 37. Labai svarbu, kad moteris šioje srityse, srityje taip pat turėtų lygias teises, lygias galimybės ir reikėtų geriau paskirstyti BŽP lėšas Mes e, neturime tokių programų, kurios e, skatintų žemės ūkio darbuotojas. Turime tiksliau, atsiprašau. E, vyrams taip pat galima dalyvauti šiuose programuose, savaime suprantama. turime įvairių skatinimo priemonių, bendradarbiavimo priemonių, kuriame tinklus, Taip pat yra numatyta priemonių Žemės ūkio vystimo fondui ir šios programos susilaukia didžiulės sėkmės. Aišku, viskas labai priklauso nuo to, kokios priemonės ir kaip plačiai jos pasitelkiamos. Mes žiūrime, kaip galime tapti dar veiksmingesniais, kaip dar labiau palaikyti moteris šioje srityje Tai yra mūsų pagrindinė mintis pranešime. Mes turime susitelkti ties mintimi apie socialinę įmonę. Moterys galėtų tuo pasinaudoti. Tam galima pasitelkti įvairias priemonės, būtent priemonės skirtas šeimos politikai remti. Pavyzdžiui, Austrijoje e, taikomos priemonės susilaukė labai didelės sėkmės kalbant apie tiesioginius pardavimus, kur moterys šiek tiek e, e, padedant iš marketingo pusės gali tiesiogiai parduoti prekes savo klientams. Sakykime, jeigu yra kažkoks šeimininis ūkis, ferma ir tas ūkis yra susijęs su kaimo turizmu, tai jau gali turėti privalumų veikloje gali dalyvauti ir vaikai, tai yra naujas dalykas. Tai yra vadinamos žaliosios įmonės, žaliųjų e, paslaugų, ekologinių paslaugų įmonės. Moterys yra daug mažiau moterų, kurios gauna e, žemės ūkio e, išsilavinimą, e, gauna, įgyja specialybę žemės ūkio. Taigi reikėtų tokių moterų skaičių didinti. Dar vienas labai svarbus dalykas - visą gyvenimą trunkantis mokymasis ir čia, jeigu galime pasiūlyti kažkokių įdomesnių programų, suteikti žmonėms daugiau galimybių, pagerinti e, prieigą prie egzistuojančių infrastruktūrų ir naudojimasi jomis, tai būtų iš tiesų sveikintina ir savaime suprantama reikia kovoti su biurokratija. Visą tai mes matome daugelį Europos Sąjungų, Sąjungos programų. Būtent mes matome labai daug biurokratijos apraiškų ir ta biurokratija gali tapti labai didelę nemalonę kliūtimi tiek vyrams, tiek moterimis. Manau, kad ateityje mes turime remti daug aktyviau savo kaimo zonas, darbo vietų kūrimą, kad tose zonose norėtų gyventi ir moteris, ir vyrai, nes ir moteris, ir vyrai čia vaidina labai reikšmingą vaidmenį. Ačiū uždėmesi. Ačiū. Steiksiu žodį šiandienos pranešėjams. Jie gali pasisakyti apie šią nuomonę. Saldemokratų frakcijos atstovo nėra, tačiau matau, kad yra padėjėja. Tad prašau žodis jums. Ačiū, perskaitysiu Jotova nuomonę dėl šio pranešimo. Mūsų komiteto nuomonė dėl šio klausimo yra labai svarbus dalykas ir, reikėt, ir turėtų daugiau svorį, jeigu numatytume papildomą statusą moterims pagal BŽUP. Reikia numatyti atskirą biudžetą, kuris pagerintų moterų padėtį kaimo vietovėse pagal mūsų atliktus tyrimus ir parlamentų atliktus tyrimus, kurie buvo atlikti praėjusiu metu rugsėjį. Matome, kad kaip tik stambėjai verslo ūkiai išnaudoja daugiausiai finansų pagal antrąjį ramstį negu moteris ūkininkės. Taip pat svarbus ir socialinis aspektas yra socialinė infrastruktūra, Ir čia turiu galvoje, kad reikia plėtoti mokyklas, vaikų, vaikų priežiūros paslaugas, kad moteris galėtų užtikrinti balansą tarp uh, privataus gyvenimo ir profesinio gyvenimo. Reikia skirti išteklių, kad būtų išvengta gyventojų skaičius mažėjimo žemės ūkio ir kaimo vietovėse. Ir būtent moterčia turi vaidinti esminį vaidmenį. Ir mums tenka užduotis suteikti pakankamai finansų tam pačiu. Dėkoju. Toliau ECR atstovas, ponas Grulik. Labai ačiū, dėkoju tau, Kristinė, už nuomonę. E, mes matome, kad e, tai yra labai įdomi jaunos moters patirtis ir tai yra labai gerai. Aš kalbėjau su kai kuriomis žemės ūkio darbuotojomis savo regione. Jos e, taip pat dar vieną vaidmenį atlieka, būtent motinos vaidmenį žemės ūkija. Ir Ir aišku, reikėtų daugiau spręsti tokias problemas kaip lopšeliai, darželiai, mokyklos. Kita problema yra kartų kaita. Labai daug e, atvejų, kada miršta ūkininkas, o su juo kartu miršta ir ūkis. Taigi reikėtų kažkaip pagalvoti apie perėmimą. Žemės ūkėje moterų yra per mažai, vyrų padėtis paprastai dominuojanti Vokietijoje tik 8 procentai žemės ūkio darb, e, darbuotojų, vadovaujančių žemės ūkio darbuotojų yra moteris iš 300 tūkstančių ūkių. Kai kurie ūkiai gal 20 procentų dirba tik daliniu režimu, Taigi problema yra didžiulė, kaip suderinti profesinę veiklą ir asmeninį gyvenimą. Nežinau, ar galima leisti teisės aktus tokią konkrečiai temą, tačiau problema iš tiesų egzistuoja. Taip pat problema egzistuoja. E, problem, kita problema yra susijusi su ekonominiu saugumu, nes e, žemės ūkio darbuotojams be galo sunku yra numatyti savo biudžetą, planuoti savo biudžetą. Taigi visos šios temos e, mano bus paminėtos, e, kai teiksiu pakeitimus. Ir naudodamasis progą noriu palinkėti kuo geriausios sėkmės ūkininkams bei ūkininkėms. Uh, Dėkui toliau žaliųjų eilė ir, ir aš esu šilinis pranešėjas. Ačiū padėkoti pranešėjai už nuomonę, taip pat ir agri komitete bus įsvarstoma. Tad nuomonė tikrai labai svarbi mūsų taip pat ir frakcijai. Manome, kad pranešimas gerai parengta, nuomonė gerai parengta, yra labai daug geros informacijos. Ir vis taip patikima labiausiai Ir manau, kad svarbiausia dalykai yra paminėti, svarbiausia klausimai yra iškelti. Tačiau taip pat turime ir pasiūlymų, todėl pateiksime pakeitimų. Būtų galima sutelkti dėmesį į kurios svarbius kitus klausimus. Pirmiausia, dėl moterų darbų. Labai svarbu, kad komisija geriau rinktų duomenis apie tai, kokiu darbu moteris dirba kaimo vietovėse. Pavyzdžiui, žinome, kad labai dažnai moteris dirba ūkiuose, tačiau ne, nėra savininkės. Taigi, tiesiog jos yra dirba samdomą darbą. Tačiau jis dirba tokį pat darbą kaip vyrai. Kitas svarbus dalykas. Manome, kad būtina užtikrinti prieigą prie kokybiškų viešų paslaugų, pavyzdžiui, švietimo ar sveikatos apsaugos tiek vyrams, tiek moteriams. Pranešėja kalba apie mokymą, bet manau, kai kalbėtų apie bendrą švietimą ir prieigą prie švietimo, tai yra svarbus dalykas šiame kontekste. Mums taip pat svarbus kitas dalykas, su kuriuo aš biesmeniškai susiduriu. Reikia užtikrinti, kad kaimo vietoje gyvenantys žmonės turėtų prieigą prie būtinos infrastruktūros. Aš turiu galvoje viešą transportą, energetinį saugumą ir panašius dalykus, bei internetą. Aš pats dabar gyvenu kaimo vietovėje ir neturiu gero interneto ryšio. Tai yra, žinoma, kliūtis. Kliūtis, nes informacija svarbu, tinklas svarbu. Dabar daug galima padaryti internetu. Interneto tiekėjos, įmonės turėtų internetą tiekti visur. O ne tik ten, kur yra labai daug vartotojų. Ir paskutinis dalykas, kuris dėl mūsų yra esminės svarbos. Aptariant visus, visus nuomonės, tai yra tai, kad reikia pamiršti lyties aspektų įtraukimo į visus sprendimus, kas priimama yra dėl struktūrinių fondų manau, kad dalies aspektų įtraukimas kol kas ne iki galo atspindėtas pagal antrąjį ramstį. Taigi turime pasiūlymų, bet nebejo, kad galėsime bedarbiauti. Ir kaip jūs jo pradžioje, džiaugiamės pranešėjos darbo. Manome, kad nuomonė yra svarbi, nes tikrai daug moterų kaimo e, teritorijose gyvena prastomis sąlygose, tad mums tikrai svarbu yra parodyti, kad e, moteris taip pat gali būti nepriklausomas ir dirbti ne tik su vyrais kaimo teritorijose. Tad ačiū, žinoma, dirbsime toliau. Taip, o dabar žodis pranešėjai užbaigti. Ja, vielen herzlichen Dank äh, für die, für die Beiträge. Also ich, äh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju visiems už pasisakymus. Iš tiesų šios klausimus labai svarbu dar ir dar kartą kelti. Leiskite man sugrįžti prie vieno klausimo, o būtent dėl to, kaip į BŽP e, geriau įtraukti m, mm, lyčių klausimą. E, visą tai jau buvo nagrinėjama, e, moterų padėtis, motinų nematomas darbas, visa tai aišku turėtų būti, apie visą tai turėtų būti kalbama valstybėse narėse, socialinės politikos čia vaidina didžiulį vaidmenį. Pakalbėkime, sakykime, apie e, moteris, kurios dirba žemės ūkyje. Yra nemažai priežasčių, e, dėl kurių moterų yra daug mažiau E, pavyzdžiui, Austrijoje ūkiai yra nedideli, daug vyrų dirba e, kitose srityse, toms įmonėms atsitinka taip, kad dažnai vadovauja moterys. E, toliau, sakykime, motinystės ir žemės ūkio įmonės valdymas. Motinystė ir žemės ūkio įmonės valdymas. Čia visiškai logiškai kartais iš tokios padėties išplaukia, jog vaikais rūpinasi seneliai. Aš pritariu toms problemoms, kurios buvo čia iškeltos, bent jau toms problemams, į kurias reikia atsižvelgti, atliekant mums darbus arti, artimiausioje ateityje. Fondų klausimai, e, kurie buvo kelti, e, kokius pinigus iš kokių fondų galima kelti. Mm, mm, mes turime taip pat pagalvoti, kaip moterims e, tapti aktyvesnėmis žemės ūkė, kaip sustiprinti savo pozicijas. Aš manau, kad e, čia buvo išsakyta labai nemažai minčių, į kurias teigiamai žiūrime ir tikrai labai mielai jas įterpsiu į savo pranešimą. Dėkoju kaip žinote, pranešimus galima teikti iki gegužės 30 dienos, tada liko 6 dienos. Po to komitete bus balsuojama Liepos 11-12 dienomis. Okay. Now is, uh, is time for the next point, which... Taip, perkime prie kito punkto. Tai yra darbo rinkos sąlygų palankių derinti profesinį šeiminį gyvenimą kūrimas. Na ir dėja, aš pats turiu išeiti ir Taip, kviečiu mane pakeisti.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 pirmininkavimą ir dabar periname prie kito darbo tvarkės e, punkto. Šiandien ryte jau įvyko bendrasis e, klausimas. E, Šią temą buvo pristatytas pats pranešimas, o dabar ponia Davakė mums pristatys studiją. Man labai malonu būti čia ir vėl pakalbėti su jumis mano mėgstamiausia tema - profesinio ir šeiminio gyvenimo derinimą. Pasistengsiu pristatyti atliktą e, tyrimą Žinoma, informacijos galbūt per daug, kad galėčiau viską aptarti per man skirtą laiką, bet aš paminėsiu svarbiausius dalykus ir tikiuosi, kad jums nebus nuobodu. Čia matote visus žmogaus gyvenimo aspektus ir dvi dimensijas - laiko ir vyrų ir moterų turimų išteklių dimensiją. Profesinio ir šeiminio gyvenimo pusiausvėra, ką paprastai suprantame, girdėdami šią savoką, tai gebėjimas suderinti šias dvi gyvenimo sritis, nebe, nebe vartosiu termino uh, taikinimas, nes ne, ne visiems, ne visi žmonės turi šeimą kaip tokią, bet jiems taip pat svarbu suderinti asmeninį gyvenimą su profesiniu gyvenimu, užtikrinti, kad e, darbo sąlygos būtų pakankamai lankščios, kad e, jos būtų pritaikytos prie kitų gyvenimo sričių, kai reikia prižiūrėti vaikus arba uh, E, kitus asmenis. Ir e, jeigu nėra tos e, profesinio ir šeiminio gyvenimo pusiausviros, tamas šalutinis poveikis toks kaip stresas, prasti darbo rezultatai, netgi poveikis fiziniai sveikatai. Taip pat kyla ir uh, problemų su laiku, atsiranda jausmas, kad e, gyvename labai chaotiškai, nuolat juntame spaudimą. Taigi šiame tyrime pasistengiam sutelkti dėmesį į socialinius ekonominius e, veiksnius, e, dėl kurių kyla darbo ir asmeninio gyvenimo kolizija. Taip pat kalbame apie laiko organizavimą įvairiose sritise ir apie e, politikos vaidmenį, sprendžiant šį e, asmeninio ir profesinio gyvenimo konfliktą. Ir apie tai, e, kaip e, galima paskatinti pusiausvyrą tarp įvairių gyvenimo sričių. Kalbant apie politikos e, kontekstą, yra e, trys svarbiausi dokumentai. Yra ES 2020 strategija, E, pagal kurią e, siekiama 8 milijonus asmenų išvaduoti iš skurdo iki 2020 metų. bet nebeatrodo, kad tai yra realistiškas e, tikslas, e, nes 2008 metais e, buvo 4,8 milijono mažiau žmonių gyvenančių skurde nei 2013 metais. Be to e, ir kiti skaičiai rodo, kad reikia imtis vis daugiau priemonių tam, kad būtų užtikrinamas profesinio ir asmeninio gyvenimo balansas. Reikia užtikrinti, kad e, moteris ir vyrai e, gautų vienodą atlyginimą. Kitas dokumentas - Europos moterų ir vyrų lygybės paktas, susitarimas. E, pagal kurį taip pat siekiama užtikrinti minėtą pusiausvyrą. Ir e, galiausiai tai e, strateginis lyčių lygybės įsipareigojimas 2016-2019 metais. Čia siekiama užtikrinti lyčių lygybę ir užtikrinti, kad daugiau moterų dalyvautų darbo rinkos veikloje, kad vyrų ir moterų ekonominė lygybė būtų didesnė ir kad būtų mažesni atlyginimų skirtumai tarp vyrų ir moterų, taip pat siekiama kuo labiau mažinti moterų skurdą. Dabar trumpai apie socioekonominį kontekstą. Mūsų visuomenė sensta ir žinoma, užimtumo politika priklauso nuo gimstamumo, uh, nuo užimtumo lygių, e, nestabilios darbo vietos, e, paprastai būdingos pažeidžiamoms e, socialinėms grupėms ir moteris neproporcingai kenčia nuo šio reiškinio. Darbo rinkoje buvo didelių pokyčių, kuriuos paskatino ekonomikos nuosmukis ir dėl to matome labai didelius nedarbo lygius, daug nestabilių darbo vietų, darbo ne visą darbo dieną, daug skurdo. Be to, moteris ir e, toliau yra pagrindinės šeimos narės, kurios rūpinasi vaikais ir kitais priklausomais šeimų nariais. Kalbant apie mokamą darbą ir ekonominį nepriklausomumą, e, siekiama užtikrinti, kad būtų e, didinama lyčių lygybė, vienodi atlyginimai, užtikrinami įvairios e, organizacijos, e, rekomenduoja užtikrinti, kad būtų kuo daugiau vaikų priežiūros įstaigų ir kitų įstaigų, kurios gali padėti užtikrinti pusiausvyrą. Europos socialinis fondas padeda užtikrinti didesnį moterų užimtumą ir mažinti skurdo riziką. Ir 2007-2013 e, metais buvo e, atliktas šio laiko tarp vertinimas Ir duomenys rodo, kad skurdą patiria vis daugiau moterų. 2013 metais komisija patvirtino socialinių investicijų paketą, siekiant užtikrinti, kad būtų geriau gyvendinama socialinė politika ir strategija valstybėse narėse. Kalbant apie užimtumą ir um, pasiskirstimą pagal profesijas ir specialybės ir darbo laiką, vis uh, daugiau skirtumų matome tarp lyčių. Uh, moterų uh, yra labai daug um, nestabiliuose darbo vietose, jos dažnai dirba ne visą darbo dieną, todėl joms kyla didesnė skurdo rizika. Ir um, taip pat um, matome pensijų skirtumų darbo rinkoje moteris ir e, vyrai e, labai pasiskirsto e, įvairiose srityse ir kai kur tarkim, iš 20 išnagrinėtų profesinių sričių tik penkiose maždaug užtikrinama lyčių lygybė, lygus atstovavimas. Viešajame sektoriuje daug moterų dirba, netgi daugiau nei vyrų. Taip pat e, moterų labai daug e, dirbant e, ne visą darbo dieną ir žinoma, tai turi savo pasiekmių, kas dėl darbo vietų kokybės vyrų atlyginimai daug didesni visose srityse beveik, bet darbo vietų kokybės klausimai netokie aiškus kaip kiti aspektai. Be to, e, iš darbo rinkos išėjusių moterų gerovė yra prastesnė nei moterų, kurios e, tebe dirba. Moteris e, dirba kas savaitę po 34 valandas, vyrai vidutiniškai apie 41 valandą, tai vyrai vidutiniškai dirba ilgiau nei moteris, bet, kaip jau sakė kolega, kai kuriuose profesijose moteris visiškai, na, taip sakant, nematomos, todėl neįmanoma įvertinti duomenų. Kai kurios priemonės tikrai padeda užtikrinti, kad e, žmonės nepatirtų skurdo ir užtikrina didesnę, geresnę e, šeiminio ir profesinio gyvenimo pusiausvyrą. E, ir reikia skatinti tokias priemonės. Kai kurių dalykų, kai kurios dalykus, kurie yra kliūtis, reikia visų pirma nustatyti ir, žinoma, siekti jų prevencijos. Šeimos politikos svarba užtikrinant pusiausvėras esančioje visuomenėje yra labai svarbi, labai didelė. Nes e, tikrai daug kas priklauso nuo skirtumo tarp neapmokamo darbo ir apmokamo darbo. Tas neapmokamas darbas tai yra ta priežiūra, e, kurią užtikrina. Mhm daugiausia moteris ir e, ji yra apibūdinama labai įvairiai. Priežiūra taip pat darbo forma, e, kuriai būdinga daugelis e, dimensijų, daugelis aspektų. Tai gali būti daroma iš meilės, tarkim, kai tėvai prižiūri savo vaikus tai daroma dėl kitų priežasčių, kai kur tai e, daroma profesiniais tikslais, bet vis dėlto skiriasi nuo e, kitų apmokamo darbo formų e, dėl tarpusavio priklausomumo tarp prižiūrėtojo ir prižiūrimo asmens. Uh, Ar tai rūpinimasis vaikais, ar rūpinimas pagyvenusiais asmenimis, paprastai e, jį užtikrina moteris ir ES 28 valstybėse narėse iš duomenų matyti, kad vis dėlto daugiausia moteris rūpinasi kitais šeimos nariais, vaikais ir kitais uh, ir e, vyrai dažnai neturi galimybės e, tiek pat rūpintis kitais šeimos nariais, kiek moteris. 2013 metais vyrai vidutiniškai dirbo 41 valandą per savaitę, moteris 34 valandas per savaitę, bet jeigu įtrauktume analizę neapmokamą darbą, e, padėtis visiškai skiriasi, jeigu sujungtume apmokamą darbą su neapmokamu darbu, e, su laiku praleistu e, keliaujant į darbą. Išeina, kad moteris dirba vidutiniškai 64 valandas per savaitę, vyrai 53. Ir tai Eurofound duomenys 2013 metais Yra įvairių e, politikos e, dokumentų, strategijų skirtų e, šeimoms, šeimų apsaugai ir yra įvairių tiesioginių ir netiesioginių subsidijų šeimoms, vaikų priežiūros srityje, tėvystės, motinystės atostogų ir kitose srityse. Tai tiesioginės, netiesioginės subsidijos privačioms paslaugoms, kurias teikia privatus asmeniai, NVO įmonės ir kiti politiką, kad galima būtų suderinti profesinį ir asmeninį gyvenimą, faktiškai skirta būtent tiems klausimams, kurie yra susijęs su moterų kaip e, pagrindinė priežiūra užtikrinančių asmenų e, padėtimi. Kreipiamas dėmesys į jų atlyginimus, pensijų teisės ir uh, Dažnai būna taip, kad vyrai tiesiog priima sprendimą nesirūpinti, neužtikrinti tos priežiūros e, šeimoje, todėl moteriams nebelieka jokio pasirinkimo. Vertinant e, kitus aspektus, konkurencingumą, užimtumą, e, atsižvelgiama ir kitus faktorius ir moteriams dažnai darbas prilyksta socialiniai įtraukčiai. Be to dėrybos e, šioje srityje e, gana sudėtingos e, tarp darbdavių, darbuotojų ir kitų suinteresuotųjų subjektų. Valstybės turi užtikrinti tam tikrą kompromisą, suteikti uh, paskatų e, tėvams e, tėvystės, motinystės atostogos, tai sprendimas, kurį priima e, pačios šeimos ir tas sprendimas priklauso nuo daugelio veiksnių, nuo abiejų tėvų atlyginimų ir um, nuo to, kiek pašalpa motinystės ar tėvystės atostogų pašalpa skiriasi nuo atlyginimo ir jeigu tas palyginimas neblogas, jeigu pašalpa yra pakankama, nedaug mažesnė arba nemažesnė nei atlyginimas, žinoma, siekiama ilgesnį tėvystės atostogų laikotarpį pasiimti ir Visa tai priklauso nuo namų ūkio ekonomikos ir nuo to priklauso ir moterų tolesnis pasirinkimas ar dirbti toliau ir taip toliau, bet kuriuo atveju tokiuose situacijose ir vyrai, ir moteris rizikuoja prarasti savo darbo vietą ir patirti diskriminaciją iš darbdavio. Jeigu išmokos yra e, geros palyginti su atlyginimu. E, žinoma, e, dažniau tėvai renkasi tėvystės atostogas ir atvirkščiai. Ir be to atsižvelgiama į tokius veiksnius, kurio iš tėvų darbo vieta yra labiau apsaugota, yra naudingesnė šeimai ir taip toliau. Taip pat dažnai pamirštama apie tokį aspektą kaip rūpinimasis pagyvenusiais šeimos nariais. Tai tam tikras moralinis įsipareigojimas ir vyrams, ir moteriams. Visi turime pagyvenusių giminaičių, motinos, tėvai, kiti šeimos nariai. Ir mm tyrimas rodo, kad 16 procentų moterų rūpinasi um, um, pagyvenusiais uh, šeimos nariais ir 4 um, procentiniais punktais tas skaičius tarp moterų yra didesnis nei tarp vyrų. 10 procentų vyrų ir 22 procentų moterų bent kartą per savaitę rūpinasi pagyvenusių šeimos narių, bet e, yra dar daug e, tokių e, kitais besirūpinančių asmenų, apie kurių neturime duomenų. Todėl tikrai daug neaiškumų šioje srityje. 50 procentų žmonių visą laiką rūpinasi pagyvenusiais šeimos nariais 70 procentų tik dalį laiko ir yra siūloma iniciatyva numatyti tam tikras priemonės, kurios leisų suderinti tokį rūpinimąsi pagyvenusiais šeimos nariais su profesiniu gyvenimu. kad dirbantis asmenys galėtų pasirūpinti nedirbančiais šeimos nariais. Uh, ir e, siekiama taip pat atsižvelgti ir į lyčių aspektą, kalbant apie tuos, kas e, suteikia tokią priežiūrą. Includes, you know, after... Taip. Matome, kad moteris mažai lieka laiko po savo įprastinio darbo, priežiūros darbų ir kitų darbų. Tad kasgi čia svarbu, kalbant apie laisvalaikį? na, laisvalkis tampa prabanga. Ir tai galbūt mažiau kontroversiška tema, nes visus paliečia. Paliečia visas socialinės klasės, visus profesinės grupės. Tačiau ne visus paveikia vienodai. Kai kam tai yra pasirinkimo dalykas, kai kam na, neišvengiamas privalomas dalykas. Ir matome, kad laisvalkės rytyje mažėjo skirtumo tarp lyčių, labiau straukia ir vyrai, ir moteris, tačiau ypač straukia vyrai. Matome, kad yra skirtumas valstybių narių, skiriasi užimtumo sistemos ir bei priežiūros atostogų sistemos. Ir matome tai, kad vis labiau spaudžiamas yra tas laikas, kuris būtų skirtas laisvalaikiai. O laisvalaikis juk turėtų padėti kovoti su stresu, taip pat leisti mokytis naujų įgūdžių, didinti kultūrinį kapitalą. Ir 13 metų tyrimas, kur, kuriuome buvo ištirti olimpiečiai daug šalių, parodė, kad mokymas ir atsipalaidavimas yra labai svarbus dalykas ir tas, ta svarba, kiek žmonės tam skiria, yra, skiriasi. Tad žmonės, kurie daugiau patiria įtampos kasdienoje, labiau vertina laisvalaikį. Tuo tarpu jauni žmonės arba pensininkai laisvą laiką skiriasi skirnųjų dalykų mokymusi. Kas čia svarbu? Na, matome skirtum tarp vyrų ir moterų, ypač laisvalgio srityje, atsipaldavimo srityje. matome čia du dalykus. Pirmiausia, fragmentacija, du dalykas. E, na, tai, kad moteriams laisvalaikį trukdo leisti vaikai. Žinoma, vaikai nėra kažkoks blogas dalykas, tačiau matome, kad moteris nėra visiškai laisvos pasimėgauti savo laisvą laiku, daryti, ką jos nori daryti. Taigi, pavyzdžiui, jos žiūri televizorių ir vaikai to pačiame kambaryje žaidžia. Tad matome, kad moterų laisvalaikis daug labiau fragmentuotas negu vyrų. Čia taip pat labai svarbus ir institucinis kontekstas. Moteris turi mažiau laisvalaikio. Tai svarbu ir viešoje, e, viešame sektorija. Ir jeigu nesimsime priemonių, tai skirtumai išliks. Eurostato tyrimas parodė, kad yra priešingas ryšys tarp darbo valandų ir pasitenkinimo darbo Ir tyrimas rodo, kad valstybėse narėse, kur daugiausiai išleidžiama laisvalaikį ir mažiausiai dirbama, nebūtinai yra aukšlyšės pasiekimas laiku ir gyvenimu. Tačiau tai galbūt reiškia tai, kad reikia skirti daugiau laiko ir pinigų tam laisvalaikiai. Na, baigis, baigdama aptarsiu asmeninio ir darbo derinimo klausimą, kaip tai jis su sveikata. Lankstumas darbo vietoje gali labai neigiamai paveikti darbuotojus, nes tema čia labai sutinka. Lankstumas skamba kaip labai geras dalykas. Duoda žmonėms pasirinkimą. Bet ar iš tikrųjų duoda pasirinkimą? Na, čia didelis klausimas, kurio dabar neatsakinėsiu. Tačiau reikia nepamiršti ir neigiamų veiksnių, neigiamų aspektų. Lankstumo didėjimas lemia tai, kad vis dažniau darbas ir laisvalgis susipina. Taip pat, pavyzdžiui, dažniau dirbama iš namų, tai reiškia, kad mažiau kuriami santykiai ryšiai su kolegomis. Mažiau galimybių pasidalinti interesais, veikla. Taip pat matome, kad problemų yra dėl to, kad moteris uždirba mažiau ir galioja tie patys stereotipai. Taip pat bietai veda ir prie fizininio aktyvumo, kuris labai problemiškas net tarp Europos piliečių. ir būtent ne, fizinis neaktyvumas veda prie sveikatos problemų. Tačiau didžiausia grėsmė, kurią kelia lankstumas, tai kad nuolat esame prisijungę ir nebegalime atskirti darbo ir asmeninio gyvenimo. kokie geri rezultatai ir kokias išvadas galime padaryti iš šių tyrimų. Pirmiausia, jeigu valstybės narės nori pasiekti 20 metų tikslus ir pasiekti taip pat lyčių lygybę, makroekonominiai klausimai turi būti susijęti su socialiniais tikslais. Daugelie šalių taupimas vedė prie skurdo didinimo ir nemažino skolų ir makronominės politikos, kurios skatina vykdyti fiskalinę konsolidaciją, turi būti vertamas iš lyčių perspektyvos, nes skirtingai paveikia vyrus ir moteris, taip pat skirtingai paveikia skirtingas pajamų grupės. Taip pat su skurdu reikia kovoti holistiškai, tai svarbu. Nes reikia suprasti, kad problema yra struktūrinė, o ne individo problema egzistuoja tam tikros politinės priemonės, kuris gali problemą iš čia spręsti. Ir valstybė turėtų skirti lėšų tam, kad būtų galima kurti reikiamą infrastruktūrą. Kitas dalykas, šeimos politikai turi būti integruota ir turi būti tinkamai numatomi struktūriniai pokyčiai. Turi dalyvauti visas interesuotas šalys. Atostogų skirimas gali būti derinamas su kitomis priemonėmis, subsidijomis e, vaikų priežiūros paslaugoms bei darželių sistema, kad moteris tikrai galėtų dalyvauti darbo sistemoje. Taip pat kitas dalykas yra ir darbo sąlygų stručių davytas lankstumas. Visą tai turėtų padidinti galimybę žmonėms kontroliuoti savo gyvenimą. Kitas dalykas svarbus yra išmokų dydžiai, atlyginimų dydžiai. Ir čia reikia nepamiršti skirtumų tarp apmokamo ir neapmokamo darbo. Taip reikia turėti galvoje visą gyvenimą, visą gyvenimo perspektyvą. Ir nepamiršti pilietinių teisių. Reikia numatyti nuo naujas e, nedarbo ir atostogos formas, kurios padėtų geriau patenkinti piliečių poreikius. Belgija, pavyzdžiui, turi čia įdomių inovacijų. Tai yra numatoma tam tikrų papildomų atostogų karjeroje, kad ir yra matyti įvairių skirtingų variantų, tiek mokamų, tiek neapmokamų ir žmonės gali gana laisvai rinktis. Reikia skatinti užimtumą pilną darbo dieną. Taip pat reikia užtikrinti pigesnės vaikų priežiūros paslaugas ir didesnį dalyvavimą darbo rinkoje. Kaip mikrofonas veikia? Pilietinė visuomenė taip pat įsitraukia remdama pažeidžiamas grupės. Turime daug pavyzdžių iš įvairių šalių. Pavyzdžiui, galime paminėti Paryžiaus bendruomenės centrą, Portugalijos pavyzdį, Andalūzijos sudarumo judėjimą, Oksfordo miesto tarybos sprendimus bei Graikijos kompanija solidarumas visiems. Na, čia tik keli, keli pavadinimai. Toliau. Darbo vietų kokybė. Na, tai nebūtinai automatiškai pagerėja gerint ekonominę situaciją. Ne. Reikia paremti profesinės sąjungas, gerinti darbo sąlygas, didinti, užim, didinti pajamas. Visą tai taip pat yra darbo tvarkė. Toliau. Tai svarbus dalykas yra transformacijos darbo vietoje. Čia turi keistis požiūris, keistis darbo laikas, kultūra. Ir reikia taip galvoje, kad tie, kas rūpinasi vaikas ir kitas menimis, turi savų poreikių. Taip pat svarbus dalykas yra tai, kad ne, nepasiteisino labai ilgos motinys atostogos. Paskutinis dalykas. Reikia užtikrinti, kad tėvai dažniau naudotųsi, vyrai naudotųsi vaikų priežas atostogomis. Tačiau suprantame, kad, gali kilti, kad čia gali kilti sunkumų. Tad jeigu norime užtikrinti, kad tikrai išmokomas būtų naudojamasi, reikia užtikrinti sažiningumą visos visuomenės lygių, kad visi galėtų naudotis tomis priemonėmis. Ką čia galim padaryti? Pagerinti procedūras, teikti pakankamai informacijos, informacija būtų teikiama suprantamai, tai padinti informatumą ir reikia pasiekti tuos, kurie gali gauti paramą, bet neprašo paramos. Paskutinis dalykas Matome, kad didėja vis didesnė migrantų dalis Europos populiacijoje ir jie susiduria su tais pačiais ekonominis nuogastavimas ir problemomis, socialinės problemus. Todėl finansavimas per Europos migracijos fondą turi būti teikiamas vietos lygių, kad būtų galima finansuoti migrantų prieigą prie paslaugų ir prie infrastruktūros, kuriems jums reikia, kad sukurtų savo, užtikrinti savo pusiausvyrą tarp darbo ir asmenų gyvenimo suprantu, kad gali būti neįmanoma sukurti bendro modelį visoje Europoje, dėl to, kad skiriasi politinės priemonės ir pasirinkimai skiriasi. Tačiau ekonominės krizės kontekste bei migracijos kontekste, bei turint galvoje įsipareigojant pasiekti lyčių lygybę, bei gyventi 20 metų strategiją, reikia rasti bendrą supratimą ir užtikrinti orų pragyvenimo lygį pilietėms. Piliečiams ačiū. Stevakis, thank you very much for this. Labai ačiū už tikrai įdomų pasisakymą, pasidalinimą nuomonę. Tikrai aptarėte labai plačiai šį klausimą, kokiu, na, kokia sudėtinga situacija yra. supratome, kad reikia derinti profesinį šeiminį gyvenimą, tai labai svarbus klausimas. Komisija taip pat dalyvavo posėdėje. Komisijos atstovai galbūt norėtų pasisakyti. Galbūt norėtų sureaguoti pristatymą. Taip, ačiū pirmiausia, komisijos vardu dėkoju už įdomią ataskaitą. Ir, na, būtų įdomu daugiau informacijos gauti Nežinau, ar mane gerai girdite. Na, iš turinio pasinaučiau pasakyti, kad generalinis direktorius šiandieną jau šį rytį jau kalbėjo daug apie tai, tad na, turbūt nereikėtų kartotis. Kalbėtos kalbanys, tai yra išsingai kalbėtų mikrofonas. Taigi nenoriu daugiau užsimiau kalbėti apie tai, nes direktor, direktorius jau kalbėjo apie tai šį rytį apie profesinio ir šeimos gyvenimo derinimą. Ir dėkojame labai už pranešimą. Tad tikrai iš, iš, išsamei išnagrinėsime. Ačiū. Dėkoju. Ar kas nors norėtų daugiau pasisakyti iš dalyvių? Jeigu nedaug klausimų, tai dėkoju. Ir žinoma, dokumentą išplatinsime nariams, kai galėtų supažinti. Labai ačiū. Periname prie kito klausimo, tai jau galima sakyti paskutinis klausimas, kurį aptarsime, tai 13 punktas – moterų teisų srityje veikiančių NVO atrinktose ES valstybėse narėse struktūrinio sąrašo sudarimas. Manau, kad dabar tinkamas laikas aptarti šį klausimą. Prašysiu ponios Makraken pristatyti tyrimą. Hi. Hi. Hi. Yes, <laughs> it's important for the interpreters not to speak too fast. And um, it's important for the uh, farm committee to have this mapping, not only in view of Čia e, Tikrai yra daug ryšių su įvairiomis e, platformomis, įvairiomis NVO. Taigi, išklausysime dabar jūsų pristatymo. I hope that's, work, that's working okay, it's answer okay. Um, thank you very much for... Ačiū labai, kad pakvietėt pristatyti šį tyrimą. Pasistengsiu kalbėti kuo veiksmingiau, nes posėdis jau eina į pabaigą. Nagrinėjome naujų feministinių organizacijų padėti visoje Europos Sąjungoje Žinoma, ta užduotis e, nelengva, tai labai įsami e, studija, įsamus tyrimas ir negalėtume priepti visų organizacijų. Pateikėm tam tikrų atrinktų naujų feministinių organizacijų apžvalgą. Tai e, nėra įsamus visų organizacijų žemėlapis, tiesiog norime pristatyti, kokiu naujų pokyčių yra E, feministinių organizacijų e, veikloje, teikiame įdomių pavyzdžių, kokių būna organizacijų ir e, pamėginsiu apibendrinti svarbiausias tyrimo išvadas. Išnagrinėjom 65 organizacijas iš viso 7 valstybėse narėse. Mm, žvelgiam į organizacijų skelbiamą medžiagą, taip pat atrinkome nedaugelį žmonių iš šių organizacijų, su kuriais e, pavyko pasikalbėti. Apskritai e, labai e, didelė ideologijos įvairovė, yra labai daug įvairių trumpalaikių ir ilgalaikių tikslų šiuose organizacijose, jos labai skirtingos ir labai sunku jas apibūdinti pasakyti, kokia yra dabartinė e, naujojo feminizmo e, charakteristika pagrindinė ir um, kokia yra padėtis. Um, čia stebimas gana didelis uh, pluralizmas uh, palyginti su antraja feminizmo uh, banga, senesnių feministinių organizacijų banga 7-8 dešimtmetyje. Dabar mūsų nagrinėtos organizacijos dažnai rūpinasi uh, įvairiais klausimais, e, kuriuose susipina ir e, rasės, e, ir etinės kilmės, ir kiti aspektai. Um, Mm, todėl e, klausimai yra sudėtingesni palyginti su antraja feminizmo banga. Deja, e, labai nedaug galimybių šioms organizacijoms gauti valstybės e, viešai finansavimą. Truputį pristatysiu bendrąjį kontekstą ir tam turiu pasakyti, kad mūsų nakrinėtos organizacijos ne vyresnis nei penkerių metų. Ir um, joms e, būdingi e, akivaizdžiai feministiniai tikslai arba kova už moterų teisės konkrečiai. E, atlikome taip pat septynias studijas - Bulgarija, Prancūzija, Italija, Lenkija, Portugalija, Švedija ir Junktinė karalystė. Dauguma šių organizacijų įregistruotos oficialiai kaip e, nepelno organizacijos, daugelis bet to yra neformalios organizacijos, e, tai e, naujas dalykas, jos neturi kažkokio registracijos numerio, labdaros organizacijos registravimo numerio ar kažko panašaus ir tiesiog yra kaip na, toks neoficialus, neformalus moterų tinklas. E, organizacijų struktūra, kalbant apie personalą ir kitus aspektus, labai e, skiriasi. Kai kuriuose organizacijose yra valdybos, kai kur ne, taigi įvairovė labai didelė. Taip pat, e, kaip suprantate, interneto platformos yra labai svarbios šioms organizacijoms ir dauguma jų naudojasi socialinė žiniasklaida savo idėjoms skleisti ir savo darbui atlikti. Įdomu tai, kad e, dauguma organizacijų, kurias nagrinėjome, e, patyrė tam tikrą finansų krizės ir taupimo priemonių poveikį. E, praktiškai daugiausia dėl to, kad labai sumažėjo paslaugų, kuriomis paprastai naudojasi moteris dėl griežto taupimo priemonių ir Manau, kad tai yra pagrindinė priežastis, dėl kurios griežtų taupimo priemonės padarė poveikį šioms organizacijoms. Na ir apskritai, žinoma, joms trūksta finansavimo tokioms naujoms organizacijoms. Trumpai taip pat apžvelgiam feminizmo istoriją iki šios naujosios feminizmo bangos. E, yra daug įvairių tyrimų ir um, iš jų galima uh, sužinoti, kad dabartinė feminizmo banga uh, apibūdinama kaip ketvirtoji uh, feminizmo banga susijusi su aktyvumu internetu. Yra nagrinėjama personalo struktūra, organizacinė struktūra, pagalbos, paramos struktūra. Galime toliau judėti prie kitos skaidrės. Kaip jau sakiau, ideologija labai įvairi tose organizacijose, kurias nagrinėjome. Pagrindinė e, tema mūsų tyrimo yra ta, kad daugelis e, moterų dirbančių šiose organizacijose sieja save su antraja feminizmo banga, bet šiuose organizacijose kaip tik siekiama atsiriboti nuo ankstesnių feminizmo e, bangų ir mm, mm, siekis e, atsiriboti nuo tokio agresyvesnio feminizmo, kuris buvo būdingas ankstesniems bangoms. Dabar e, yra visai kitaip, kitokio pobūdžio veikla, kitokio pobūdžio aktyvumas. Uh, Įdomu e, tai, kad e, daugelis organizacijų e, jau nebenori net vartoti to termino feminizmas dėl jo konotacijų ir sakė, kad viešai nevartoja to termino, nepaisant to, kad neviešai privačiuose pokalbiuose pripažįsta e, save feministėmis ir e, savo e, veiklą įvardyja kaip feminizmo veiklą. Taip pat reikėtų konstatuoti, kad daugelis mūsų nagrinėtų organizacijų rūpinasi labai konkrečiais klausimais, konkrečiomis problemomis tai gana gerai sustruktūrinta palyginti su ankstesnė banga. Daugelis šių organizacijų įsisteigia dėl konkrečių priežasčių. E, pavyzdžiui, e, dėl moterų, kurios patyrė e, smurtą iš vyrų, moterims su negale, Mm, dar yra organizacijų, kurios e, įsisteigia e, dėl griežto taupimo priemonių poveikio moteriams. Ir e, daugelis organizacijų turi labai aiškiai suformuluotą misiją ir labai aiškius tikslus. Kas dėl vidinės sąrangos e, tokiuose organizacijose daugiausia organizacijų yra nepelno organizacijos ir tai oficialiai paprastai įvardyjama. E, įvairiose, įvairiose valstybėse narėse e, skirtingai registruojamos tokios organizacijos, bet kuriuo atveju dauguma tokių organizacijų yra registruotos kaip nepelno organizacijos ir gauna finansavimą ne iš e, vyriausybės, bet iš pavienių donorių, sponsorių ir panašiai. Dėl finansavimo trūkumo organizacijos labai priklauso nuo savanorių darbo, bet e, net jeigu ir yra apmokomų darbuotojų, paprastai jie gauna labai nedidelį atlyginimą. Socialinė įmonė taip pat yra dar vienas e, svarbus reiškinys, kai šios organizacijos siūlo įvairias paslaugas, e, pavyzdžiui, tarkim, e, siūlo e, vesti mokymus e, mokyklose, mergaitėms ir panašiai. Ir gauna tam tikrą atlygį už tokias paslaugas. Taip pat įvertiname kliūtis ir galimybės tokioms naujoms penkerių metų senumo feministėms organizacijoms. Akivaizdi kliūtis, ypač taikant griežto taupimo priemonę, yra finansavimas, kaip jau sakiau, bet tai gali būti ir galimybė. Ir daugelis organizacijų mums sakė, kad e, net ir nenori valstybinio finansavimo, e, nes e, tada reikėtų pakeisti savo tikslus, savo darbo pobūdį, sumažinti ambicijas. Taip pat jau sakiau, kad organizacijos pačios parengė savo darbo metodus, pasitelkė savanorius. Todėl nebūtinai finansavimo trūkumas yra e, blogas dalykas, tai atveria ir tam tikrų e, galimybių, bet žinoma, yra susiję ir su tam tikrais neigiamais aspektais. Feminiščių organizacijos e, dažnai tarpusavėje nesutarė dėl daugelių dalykų, taip pat um, skirtingų kartų organizacijos uh, yra labai skirtingos ir uh, tarpusavėje nesusijusios ir nesutarė. Labai gaila, tai um, uh, tam tikra netektis, nes žinoma, um, senesnės feminišių organizacijos dabar turi didesnį didesnę įtaką gali daryti, turi daugiau galių. Be to, kitas trūkumas yra tai, kad savanoriai nėra pakankamai patyrę, nėra pakankamai aukšto profesionalumo lygio ir tikrai sunku visą tai užtikrinti, jeigu dirbate e, savo miegamajame e, ir negaunate už tai jokio atlyginimo. Kalbant apie galimybės, apie e, sėkmingą patirtį, yra, reikėtų paminėti tai, kad kai kurios organizacijos labai kūrybingai ir sėkmingai išnaudoja socialinę žiniasklaidą, internetinės platformas ir apie jas e, rašoma kitose žiniasklaidos priemonėse. Tai labai svarbu, pradedant veiklą ir ją vystant. E, tie konkretus atvejai, kuriuos nagrinėjome, trumpai juos pristatysiu. Bulgarija Nė viena iš nustatytų organizacijų aiškiai nesakė, kad yra feministinė organizacija ir tikrai norėjo, kad e, nebūtų įvardyjamos kaip feministinės organizacijos, e, bet e, jų tikslai yra feministiniai, iš esmės todėl įtraukiam jas. Prancūzija, čia pagrindiniai trūkumai, finansavimo trūkumas, E, personalo trūkumas ir labai e, didelis susiskaldimas e, viduje tarp organizacijų. Italija. Daugelis nori dirbti su moterų ir vyrų padėties visuomenėje klausimais. Paprastai moterų problemos liečia ne tik moteris, bet ir vyrus, todėl norima įtraukti ir vyrus. Uh, Taip pat e, daug darbo vyksta kultūros, socialinės komunikacijos srityje siekiama atsikratyti stereotipų ir panašiai. Lenkija. Lenkijos e, praeitis e, yra postkomunistinė ir dėl to daugelis organizacijų nenori būti įvardyjamos kaip feministinės dėl neigiamos konotacijos susijusios su komunizmu ir apskritai aplinka feminizmo veiklos srityje yra labai nedraugiška Lenkijoje. E, Portugalijos organizacijos labai nedidelės, e, priklauso nuo savanorių darbo, taip pat e, tarp organizacijų labai skiriasi pažiūros, jos nesutarė ir tarpusvienė labai susijusios. Švedijoje daugiau bendratarpiaujama su naujomis organizacijomis e, ir feminiščių darbas e, labiau susijęs e, su platesniais klausimais. Junktinėje karalystėje pastebėjome, kad žinoma, trūksta vyriausybės finansavimo, bet Junktinėje karalystėje ir buvo daugiausia tokių organizacijų, kurios sakė, kad nelabai ir nori to valstybinio finansavimo, nes tai paveiktų jų veiklos pobūdį. E, dažnai e, naudojamas savanorių darbas, yra ir apmokamų darbuotojų. Taip pat e, šios organizacijos pažymėjo, kad visuomenė labai nepasitikė feminiščių veiklą, todėl jos nori atsiriboti nuo tos ankstesnės feminizmo veiklos ir nesiskelbia kaip feministinės organizacijos, e, todėl kad visuomenė nepasitikė tuo. E, tokia trumpa mūsų išnagrinėtų konkrečių šalių apžvalga. Ačiū. Nice. this, this is McCracken. Um, um, very, very interesting to see how they... Taip. Labai įdomu matyti, kad situacija valstybės narys skiriasi. Ar kas nors norėtų pasisakyti, užduoti klausimų? Gal ir pats galėčiau užduoti klausimą. Įdomu buvo jūsų pasakymas apie sąsajus politinės partijomis. Taigi klausimas kodėl tos organizacijos nenori susisieti su politiniais judėjimais, ar jos nepasitikė moterų judėjimais, gal ideologinių skirtumų yra. Taip, tikrai įdomus klausimas. Na, tam turbūt reikėtų ilgo atsakymą, bet trumpas atsakymas yra, kad daug tų organizacijų yra naujos, jums vadovauja jaunos naujos veikėjos, moteris. Ir, na, jie žino gal apie tinklus, kurio veikia senas universitetas, bet galbūt yra tokių praktinių dalykų, dėl kurių nenori jungtis. Kitas dalykas, na, organizacijos nori atsiriboti nuo senų organizacijų ideologijos. Ir taip jie skiriasi įvairiose valstybėse narise. Tačiau galbūt pagrindinis dalykas yra tai, kad nas organizacijos nori. Mm būti labiau įtraukiančios ir įtraukti įvairias poreikių grupės. Kalbėti ne vien tik apie seksualumo klausimą, bet plačiau. Vėlgi, žiūrimas esąjas tarp rasės, klasės, lytinės tapatybės. Ir naujosios bangos feminizmas labai kritikuoja senąjį feminizmą esą jis yra per daug sutelkęs ties vidutinės klasės moterų situaciją. Taigi yra tokių ideologinių priežasčių. Taip. Ar daug, kas nors daugiau turi klausimų, ne? Prašau. Ačiū už įdomų pristatymą. Man labai įdomu tai, ką minėti, jog yra nusteikimo prieš feminizmą, nepykot feminizmui. Tad, kaip Jūs manote, ką reikėtų padaryti, kad būtų pagerintas feminizmo įvaizdis, jeigu šitą pasakyti? Ar tikrai tie, kurie atmeta feminizmą, žino, ką atmeta? Nes na, kaip ideologija, feminizmas yra didžiulis dalykas. Nemanau, kad naujos organizacijos, kur, kad ypač naujusios su naujais nariais, kurie yra jauni žmonės, tikrai žino, e, kas yra tai, kam jie prieštarauja. Taip, tikrai. Na taip, turbūt iš dalies jės ir su nežinojimu apie kitus judėjimus tačiau taip pat tai siejasi ir su žiniasklaida. Tai yra nenorima būti tapatinama su kasiniais judėjimais, nenorima tų konotacijų, kurių galbūt neįgymos ir na, liūdna dėl to, kad taip yra, bet tai ypač, pažiūrėjau, matoma Bulgarijoje. Tačiau ar tai nėra smūgis moterų teisėms, nustikimas prieš moterų teisės? Juk neįmanoma atsiriboti ir atsijėti moterų teisių nuo visų feminizmo šakų. Ir, na, dabar čia toks labai naujas dalykas yra, kad feministinės šakos atsiranda, ideologijos atsiranda tokios, kurios šiandien naktos atsiriboja. Anksčiau, pažiūrėjau, labai senai buvo kritikuomas feminizmas, kad nekalba per rasę, o dabar jau yra juododės feministės. Ir matome, kad čia feministai labai daug padirbėjo yra. Tad kaip galima to pačiu metu ir kalbėti apie vis klausimus kitus ir to pačiu atmesti senąjį feminizmą, na, tikrai aš to nesuprantu. Taip visiškai sutinku su tuo, kad labiausiai čia atmetamas yra pats žodis feminizmas. Tačiau kai pakalbis tai žmonėm, tai matai, kad, na, Iš tikrųjų, žmonės nu, netmeta pačių idėjų. Taigi nėra nesutikimo su ideologija, nėra prieštaravimo ideologija, ambicijoms. Čia toks labiau viešųjų ryšių galbūt klausimas yra. Bet yra neigiamas dalykas, nes tai yra pralaimėjimas, tikrai. Jeigu nustosite tuos tam tikrus žodžius vartoti, tai, na, toliau blogės požiūris į tai. Taigi tai tikrai potencialiai blogas dalykas. Bet bei matome pokyčių. Nes feminizmas darosi po truputį vis primtinesnis visiems. Nes vis daugiau žmonių apie tai kalba. One more question from myself, please. Taip, dar šitą klausimą užduosiu. Ką galėtų padaryti parlamentas kaip institucija, kur susikirto tiek įvairių interesų. Tad ką parlamentas čia galėtų padaryti, kaip prisidėti prie naujų tendencijų. Taip. Norėjau ir apie tai pakalbėti. Pirmiausias dalykas yra finansavimas, jeigu tik įmanoma. Na, nežinau, ar galima matyti atskirą, atskirą mažą fondą naujas organizacijoms, kurios paremtų jų pradžią, pridėmius pirmus žingsnius. Tačiau ir bendrai tiesiog bandyti išklausyti Čia turbūt buvo pirmas bandymas tai padaryti. Tačiau, manau, ir toliau reikia bandyti bendrauti su tomis grupėmis, klausyti, ką jūs sakote apie įvairius klausimus, nes tikrai jos turi, turi savo poziciją tie, apie tuos klausimus, kur svarsto, pavyzdžiui, šis komitetas. Tad svarbu išklausyti jų balsą, nuolat įtraukti į dialogą. Ačiū. Ačiū. Ar, ar yra kitų pastabų? Na, tuomet jums labai ačiū. Ačiū iš pristatymą. Dėkoju ekspertėms. Persime prie kito klausimo, toks labiau galbūt techninis dalykas, ataskaita apie Junktinių tautų moterų padėties komisijos darbą. Ir, taigi, pranešimas pateiktas, o Kitas posėdis vyks 62 dieną, tuo posėdį užbaigsiu. Labai ačiū.